Thank you. Thank Ačiū. Lordai Hilai. Lorde Hilai, dėkoju visiems nariams. Dėkoju visiems. Dėkoju, kad taip greitai sugebėjote raštu pateikti atsakymus į mūsų klausimus. Dėkoju už papildomą pasikeitimą nuomonėmis. Ir dabar, jeigu norite, jums dar suteikiama galimybė per kelias minutės apibendrinti tuos klausimus, jeigu jūs norėtumėte dar kreiptis į mus paskutinį kartą šiuose klausimuose. Aš manau, kad jūs jau ilgai sėdėjote ir ponas Katainen buvo klausimas prieš mane ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kurį norėjau pasakyti, kalbant apie mano asmenės savybės. Aš bent jau tikėjausi, kad įrodžiau, jog būsiu energingas, entuziastingas, pasiaukojantis, eidamas šias pareigas, taip pat nepriklausomas. Visuomet turėsiu daug klausimų galvoje ir būsiu integralus. Ir pastarosiamis savaitėmis man, mane nustebino tam tikri dalykai, ypatingai per pastarąsias šešias dienas, yra tas uh, atsparumas, e, kurį turėjau pademonstruoti per šią savaitę. Aš turėjau įveikti ir abejonių dėl to, kad na, esu Britas ir dėl to, kad esu Britas ir man patikimas šis darbas. Aš daug dirbau, bandydamas tą padaryti, bandydamas jūs įtikinti. Aš tikiuosi, kad tas abejonės išsklaidžiau ir nepaisant mūsų keistos kultūros, aš tikiuosi, kad turėsiu galimybės, galimybę iš trumpų santykių pereiti į ilgesnius santykius, labiau malonesnius santykius ir tikiuosi, kad tuos klausimus mes ir galėsime kartu išspręsti per ateinančius penkerius metus. Ačiū. Thank you. Dėkui. Dėkui už jūsų atsparumą, už jūsų stilių. Posėdis baigiamas. Dėkoju. Kalendorius.